Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Iniziamo subito, come anticipato ieri, con i punti 11. Kolegos, iš karto pradėkime darbą ir, kaip sakiau vakar, pradėsime šiandien nuo darbo tarkės 11 ir 12 punktų. 11 tai yra kokybės sistemos su žemės ūkio produkcijai. Padėties pristatymas iš trilogo dėl kokybės paketo taip vadinamojo. Reakcija Grasie Peres pristatys mums naujausią padėtį. Gal yra kokių naujų žinių? Suteikiu žodį iš karto kolegiai, kad galėtų jį pristatyti pasikeitimus per šias savaitės, o tada galėsime priimti sprendimą. Ir ačiū. Žodis Jums. Muy brevemente, me gustaría. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai norėčiau papasakoti, kad e, yra daug pas... Yra daug pažangos šiais klausimais pasiekta ir turėsime priimti sprendimą, kaip aš jau pirmai sakiau. Kokybės paketas yra iš dviejų dalių. Visų pirma, tai yra kokybės visos sistemos ir paskui yra rinkodaro standartai. Aišku, čia taryba antrojų klausimų turi aišku labai darybinį mandatą. Iš esmės trilogija dar net diskusijų etapo nepasiekėme. Tai mūsų pasiūlymas, kurį jau suformavome kartu su šešėliniais, būtų, kad visas tas turinys, visi tie sprendimai, kuriuos priemėme žemės ūkė dėl uh, rinkodaros standartų, būtų nu, pana Danta pranešėjo Mm, aptarta žūp reformos bendrame pakete, kai jis kalbės apie visas reformas. Paskui galėtumėm agrikomitete viską e, nuspręsti. Dabar dėl kokybės sistemų jau kelis mėnesius, beveik metus vyksta diskusijos nuo to laiko, kai pradėjome diskusijas parlamente. Ir vienas iš pagrindinių klausimų mūsų komiteto nuomonė čia būtų apimčių kontrolė, kiekių kontrolė, ką turėtų daryti gamintų organizacijos. Čia komitete yra pakankamai vieninga pozicija, nu, mes norėtumėm sutarti, tačiau taryba sako ne Ir kai jų atsakymas neigiamas, ir ypač atsižvelgus į tarybos politinį pareiškimą, kas turės būti įvertinta, kalbant dėl žūp reformos, tai kas lieka be kelių konkrečių dar likusių klausimų, neįspręstų beveik visa kita yra suderinta mes esame tikrai gerai pasistumėję į priekį dėl kai kurių klausimų. Lieka gal keli techniniai elementai, bet jie patobulintų sistemas. bus birželio 6 sutikimas su šešėliniais. Aš tikiuosi, kad viskas bus išspręsta. Birželio 20 bus trilogo posėdis. Ir tada gal 25 dieną dar Danijai pirmininkaujant pavyktų susitarti galutinai Mano pozicija buvo kiek kitokia. Norėjau pasirūpinti, kad būtų visų frakcijų sutarimas. Taip pat reikia aiškiai žinoti, kad prieš nusprendžiant dėl vieno ar kito varianto, prieš plenarinę sesiją ar prieš tą mano minėtą politinį sutarimą sudarant, kuris vienytų daugumą frakcijų. Kitas variantas buvo bandyti daryti dėl to sutarimą, tačiau ne visi pritarė, nors dauguma pakankamai nemaža buvo. Tai per artimiausias savaitės reikėtų dar padirbėti, kad e, likusi, likę klausimai būtų išspręsti, kad e, iki 25-26 dar Danijai pirmininkaujant mes galėtumėm uh, jau iki galo viską išspręsti. E, ačiū yra čia tikrai mm, geros žinios, labai svarbu, kad eitumėm reikiamų kelių, kad e, tikrai pasiektumėm to, ko norėtumėm. Dėl tų kiekių tas mūšis, aišku, mm, dar mūsų laukia pakankamai rimtas. To panas Torsin. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ir ačiū už jos atliktą darbą ir, kaip jis sakė, tikrai jau beveik metai dirbame šio klausimu. Yra pasiekta daug pozityvių rezultatų, tačiau dėl vieno konkretaus klausimo dėje, mm, to negalėčiau pasakyti, ypač kai na kalba apie didelius kiekius pavyzdžiui, tos asociacijos ar kooperatyvai, kurie tikrai jau pakankamai ilgai dirba tuo klausimu. Ypač, kai yra ilgas laikotarpis nuo gaminimo iki pardavimo, tai yra labai sudėtingas klausimas. Šį klausimą labai svarbu išspręsti. Toliau kalbant apie pieną ir pieno paketą, esame sudarę kompromisą su taryba, nes pavyzdžiui, ilgai brandinami sūriai, tarkim, šis klausimas jau išspręstas. Bet dėl kitų klausimų sprendimo dar neradome. Mūsų frakcijoje buvo ilgai diskutuojama, ką dabar toliau reikia daryti. Uh, Aš manau, kad jeigu norime užbaigti šias lausimus pirmojų svarstymų, tai du dalykai turi būti aiškus. Visų pirma, tas politinis pareiškimas iš tarybos, kur taryba aiškiai pareiškė, kad tai yra labai svarbus dalykai mums. Ir be to mes turime iš karto apsispręsti, nedelsdami, ką daryti dėl žūp reformos. Manau, kad šį argumentą labai svarbu būtų įtraukti į vieną bendrą bendros rinkos organizavimo dokumentą. Ir turime rasti sprendimą. Galbūt geresnė mintis būtų uh, iš tikrųjų kiek įmanoma tuose dėrybose susidėryti pirmuoju svarstymu, o paskui jau žiūrėti, ką toliau būtų galima padaryti. Labai ačiū, Herbertai, labai aiškiai paaiškinai. Ačiū ir ponui Durf, o dabar žodis ponui Smith, o to Gramis. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, mes turėtume oficialiai padėkoti E, mūsų kolegoms už dėrybas, kurios buvo labai ilgos ir sudėtingos. Darbas tikrai buvo nepaprastas. E, tuo pat metu mes pripažįstame, e, kokia aritmetika taikoma taryba ir kokia real politika ten taikoma ir kokia aritmetika taikoma mūsų komitete. Norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Mūsų komitetas turėtų atkreipti dėmesį tai, nors po Lisabonos susidariusiame pasaulyje e, ir taryba, ir parlamentas e, save labai aukštai vertina, mes sugebėjome labai daug pasiekti iš parlamento pusės. Taryba norėjo, kad mes nieko nepadarytumėm, bet mes e, padarėme nemažai. Ir tai, kad grupė politikų pateikė svarbų politinį sprendimą, uh, E, patvirtina, kokia reikšminga buvo mūsų politinė pozicija. Aš manau, kad tai yra geras būdas parlamentui dirbti. Aš turiu pripažinti, kad aš žinau, jog egzistuoja real politika ir e, kokia yra tarybos aritmetika. Tačiau parlamentas e, turėtų elgtis teisingiau, atrodo, kad kitose frakcijose e, tuo klausimu pasisako dauguma, bet mes kol kas susilaikome ir teiksime savo svarbius pakeitimus. E, E, plenariniam posėdžiui. Mes galėjome pasirodyti geriau ir e, mūsų komiteto pozicija dabar yra apgailėtina. Grazie, Smith. Ačiū. Pone Smith, Mišel Dalta dar netėjo. Pone Dantanai, aš galiu, e, pana Dantan vardu aš galiu pasakyti, kad Šis klausimas yra labai svarbus ir kiekio ir tūrio reglamentavimas bus įtrauktas. Na, nedaug man belieka pridurti. Priekaištas, kad parlamentas po Lisabonos stabdo teisėkuros procesą yra neteisingas. Na, iš tiesų, taryba blokuoja dėrybas, ji nesugeba vesti dėrybų, kadangi nesteikia pakankamų dėrybų e, mandatų. Na ir mes iš tiesų turime ginti savo poziciją ir nenuolat nusileidinėti. Ir taryba pati yra kompetitinga priimti uh, vieningą sprendimą, tai jos kompetencija. Ir manau, kad dabar yra pats laikas iš tiesų nenukrypti nuo pasirinkto kelio. Bene, non ci sono altri iscritti a parlare. Puiku. Daugiau niekas neprašė pasisakyti šiuo klausimu, bet aš manau, kad didžioji dauguma E, pritars tolesniam e, darbui, kaip kad suplanavo e, pranešėjas. Nenusileidome dėl pieno paketo, nenusileisime ir dėl kokybės paketo, bet reikia aiškių rezultatų. Problemų išlieka nepaprastai daug. Priminsiu tik apie vieną iš jų. Kokybės reglamentas, kuris yra nepaprastai svarbus Europos parlamentui, manau, kad jis galėtų pasitarnauti apsaugant produktų kokybę. Ap, kalbėjome opininkavimą kalvotose regionuose, vėl reikėjo uh, kovoti su komisija. Mes turime duoti labai aišku politinį signalą, uh, koks yra mūsų vaidmuo ir e, ką daro Žemės ūkio komitetas. Tikimės, kad šiuo klausimu pasieksime pažangos. Dėl kiekio kontrolės e, pakete, e, kad tai būtų įrašyta, pasisako didelė dauguma ir už tai turime kovoti. Dėkuoju visiems, kurie tai padarėte ir, kaip sakė pranešėja, 20 dieną bus trialogas, o 25 turėtume viską užbaigti. Sì. Uh, modifica del regolamento 73-2009 dell'applicazione. 12 eh, klausimas. Tarybos reglamento nuostatos dėl eh, tiesioginių išmokų ūkininkams atsiprašau, dešimtas punktas, paprašysiu pono Luis Kapulas Santos e, pristatyti naujos informaciją komitetui. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Visi žinote, kad e, šis pranešimas itin svarbus stabilumui, kurio reikia, reikės ūkininkams 2013 metais. Žinome, kad dabartinis programinis laikotarpis finansinė prasme baigėsi 2012 metais, todėl reikia užtikrinti perėjimą 2013 metais, nesukeliant jokių problemų ES ūkininkų darbui. Europos komisija pasiūlė dokumentą, jį mes šiuo metu nagrinėjame ir turiu jau dabar paminėti, kad bendradarbiavimas su komisija ir jos tarnybomis buvo puikus. Ypač noriu padėkoti Kristinai Bošman ir jos komandai. Jie mums tikrai labai uoliai padėjo. Strasbūrė vyko neformalusis trialogas kuris e, tikrai mane nudžiugino, nes komisija sutiko su visais mūsų pasiūlymais. Tai yra gera naujiena ir tai siunčia gerą signalą dėrybininkams. Visi suprantame, jog sprendžiant šią problemą reikia paskubėti. Bet iškilo ir nauja problema - reikia pakeisti teisinę bazę. Valstybėse narėse yra specifinių problemų, dėl kurių teisinę bazę reikia keisti. E, Jūri komitetas e, bus mūsų partneris rengiant ši, šiuos dokumentus. Turime tenkinti visus terminus, bet aš bijau, kad jeigu mes kažką atidėsime, iškils grėsmė kad pranešimo negalėsime priimti anksčiau. Ir aš būkštauju, kad e, gali iškilti problemų dėl 2013 metų biudžeto. Bet čia reikėtų pabrėžti, kad aš esu patenkintas pasiektų rezultatų, nes Junktinė karalystė, Vokietija, Švedija, dešimt naujųjų valstybių narių e, susidūrė su sudėtingomis problemomis, bet mes sugebėjome jas išspręsti ir dėl jų susitarti. Taigi tikimės, kad galėsime priartinti terminus kiek tik įmanoma ir mes norim paprašyti pirmininko užmėgsti tiesioginius asmeninius kontaktus su kolegomis iš Teisės reikalų komiteto, jūri komiteto, kad būtų parengta uh, nuomonę ir galbūt Liepos mėnesį mes jau ją galėtumėm patvirtinti. Jeigu ne Liepa, tai vėliausiai rugsėjį. Bet jau ir tai sukeltų šiokių tokių sunkumų. Tiek aš noriu pasakyti, dėkoju visiems kolegams už pakeitimus, dėkoju komitetui, sekretoriatui už visą padarytą darbą, užtikrinant, kad šis pranešimas e, būtų gerai pri, parengtas. Ačiū. Luis, kitas svarbus klausimas. Thank you very much. Um, uh, we all have at least three different places where. Pone Langin, ačiū ponė pirmininkė. Uh, tik jeigu reikėtų griežčiau laikytis programos, jeigu programom prašta, kad balsuosim šį rytą, tai turim balsuoti. Ir jeigu salėje matau tik keturis socialistus, tai gal jie nesugebėjo atsikelti tai gal nereikia pasinaudoti visais socialistų pranešėjais kaip e, pretekstu ir nukelti balsavimą. Turėtumėm e, dirbti taip, kaip numatyta. Jei numatyta devinta, tai ir turime de, balsuoti devintą. Aš noriu Jums tik pasakyti, kad jau vakar nusprendėme pakeisti šiandienos darbo atvarkę. Mes dirbame taip, kaip buvo nuspręsta vakar. Well, yeah. Tada turėtumėt parlamentarus apie tai informuoti. Vakar parlamentarai buvo informuoti, dar vakar balsavome dėl darbos vargės pakeitimo. Avanti allora col punto 7 all'ordine del giorno, vi prego tutti di... Septintas punktas dėl biudžeto. Pasiruoškite balsavimo korteles. Balsuosime dėl Ester Delange dokumento ir šalėme susitikime, kuris bus pristatytas dėl 2013 metų. E, turiu pranešti parlamentarams, kad yra prašoma renkti bandomąjį projektą ir parengiamasias priemonės. E, tai turi būti padaryta ne vėliau kaip birželio ketvirtą dieną pagal sekretariato išplatintas taisyklės. Pradedame balsuoti. dėl pirmos pastraipos, pirmo pakeitimo. Su tu, rodust pranešimas. Pakeitimas, atsiprašau. Pradedame balsuoti. Atrodo, kad neveikia mechanizmas. Ar jau visi balsavote? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pirmas pakeitimas Atmestas. Antras pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl antrojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Balsavimas dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Pirmas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimtas. O dabar balsuojame dėl šeštojo pakeitimo. Lajonas ir kiti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Šeštas pakeitimas priimtas. Balsuojame dėl septintojo. Pradedame dėl septintojo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Pirmininkas atsiprašo. Devintas. Devintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Aš, dabar aštuntas pakeitimas. Dabar aštuntasis Nikulėskų pakeitimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta atrodo. Dešimtas Ešvus e, pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 13. Baigiame balsuoti. Atmesta. 12 pakeitimas, Lainas ir kiti. Balsuojame. Dėl 12 baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas. Baigiame balsuoti. priimta. Ir keturioliktasis pakeitimas. Paskutinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Ir galutinis rezultatas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar darbo atvarkė šeštas klausimas. Dar vienas balsavimas. Norėčiau paprašyti e, nematydami ekrane, kaip vyksta balsavimas, negalime matyti e, konkrečių detalių. nematome, kokia balsvų persvara buvo priimtas arba atmestas pakeitimas. Pensavo, kad fosse visibile nel, nel, nel... Na, aš maniau, kad jūs tai matote. Ponas Enjų. Pirmininkė, atsiprašau, aš turėjau balsuoti ne dėl pirmo, balsavau taip. Atsiprašau, kad sutrukdžiau posėdį, bet suklydau. Registriamo, non cambia niente, ma registriamo. Gerai, mes tai priimsime domin, tai rezultatų nepakeičia, bet mes tai atsižvelgsime. Taigi toliau tęsime šeštuoju darbo tvarkės punktų Žemės ūkio valdų pajamų rūkinės veiklos apskaitos domenų rinkimo tinklo Europos bendrijos sukūrimas pranešėjas Skota. Balsuosime dėl pranešimo. Ar norėtumėt pasakyti ne? Tada pradėkime balsavimą. Dėl pirmo pakeitimo. Taigi, balsavimas baigtas. Ar matote dabar, Peterį, rezultatus? Matote, puiku. Na, siūlyčiau šiek tiek atsipalaiduoti visiems dėl trečio pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl ketvirto pakeitimo. Nuo 6 iki 10, sako pirmininkas. Balsuojame, balsavimas baigtas. Pirmininkas sako, kad pakeitimas ketvirtas priimtas, anksčiau sakė nuo 6 iki 10. Taigi vertėjai šiek tiek pasimetę. E, dėl penkto pakeitimo Brita žodis. Na, aš teisės tarnyba pateikė pakeitimų, kad dėrėtų dėl 219 straipsnių. Taip turėtų skambyti e, tekstas. Valstybės narės pabėgė. Äh, es ist nur eine Satzumbau, damit es juristisch einwandfrei ist. Danke. Va bene. Grazie Britta. Apriamo lo... Puiku, Brita. Taigi balsuojame dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau tęsime darbą. Aštuntas. Pratėme balsuoti. Ar visi nubalsavote? Baigiame. Atmesta. Toliau devintas pakeitimas. Balsavimą pradedam. Devintas pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antras. Pradame balsuoti dėl antro. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėl dešimto nebalsuosime. Balsuojame dėl teisės akto pakeistos redakcijos, taigi dėl teisės akto projekto. Balsavimas baigtas. Priimtas balsų daugumą. Dabar balsuosime dėl tiesiog kurios rezoliucijos. Balsavimą pradedame. Taigi dėl tiesiog kurios rezoliucijos balsuojame. Balsavimas baigtas, priimta. Ir galutinis balsavimas tam, kad galėtume pradėti dėrybas su taryba. Baigiamasis balsavimas, pradedame, baigiame. Manau, priimta. Taigi sveikinime Skota. Šeštas, septintas punktas. Toliau tęsime darbą aštuntuoju darbo tvarkės punktu. Panas Mairi, prašau žodžio, prašom. Bravo. Zu diesem letzten Punkt noch. Dėl paskutinio punkto, dėl paskutinio balsavimo pastaba. Darybos su taryba tikrai nebus lengvos, kadangi tai yra sena e, problema. Taryba norėtų įgyvendinimo teisės akto, parlamentas deleguotojo teisės akto. E, deleguoti teisės aktai nustato tam tikras taisyklės reguliavimą Ir norėčiau atkreipti dės, dėmesį į tai, kad mes negalėtume nusileisti, kadangi deleguoti teisės aktai, kaip minėjau, nustato tik tam tikrą reglamentavimą. Ačiū. Onorevole Maier, questo è un tema molto importante. Ačiū, ponai Maier. Tai labai svarbus, jautrus dalykas. Noriu priminti kolegoms, kad gavome labai aišku raštą iš pirmininko lėnės gavome pirmininkų suėgos raštą, kur visų komitetų pirmininkai yra raginami pasirūpinti, kad dėrybose su taryba nekiltų rizika dar pridurti politinį sutarimą vienu ar kitų klausimų. Taigi reikia turėti galvoje Lisabono sutarties įgyvenimą ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Aš noriu, aš noriu priminti jums dėl to, dėl plenarnės sesijos, dėl tų dokumentų, kuriuos mes aptarėme, dėl kaimo plėtros, dėl tiesioginių išmokų ir taip toliau. Jeigu nėra susitarimo su taryba, tai aiškiai pasakysime, dėl ko mes nesutarėme. Ir tai yra labai rimti balsavimai plenarinėje sesijoje. Ir tuo pagrindu mes aiškiai paskui matysime, ką daryti toliau su komisija. Tai reikia turėti tai omenyje visą laiką. Dabar aštuntas punktas. Allora, colleghi, un minuto solo di interruzione, sta arrivando il relatore Minutės per traukėlę padariau. Nes laukiame regiono komiteto pranešėjo. Vaistą.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 šiltai pasveikinti Insužon iš regionų komiteto. Ir manau, kad iš karto suteiksiu jam žodį, kad jis galėtų pristatyti savo pranešimą. O tada suteiksiu galimybę kolegams užduoti klausimus, prašom. Sužau. Euh, Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Ačiū, kad pakvietėte mane antrą kartą į savo komitetą. Regionų komitetas um, patvirtino nuomonės projektą dėl viso teisėkūrinio paketo gegužės ketvirtą dieną. Didelę daugumą buvo tik tai trys balsai prieš. Taigi dabar pabandysiu pristatyti pirmą ramstį, antrą ramstį, kaimo plėtrą ir valdyseną, pagrindinės mūsų pasiūlymo ašis. Mes Pastebėjome, kad komisijos pasiūlyme yra gerų dalykų, tačiau pakankamai toli dar esame nuo esminės e, giluminės reformos, kuri leistų pasiekti tų tikslų, kuriuos pati komisija ir išsikėlė. Tarp tų tikslų, pavyzdžiui, Mm, reikėtų kalbėti apie tai, kad e, e, žemės ūkis juk visose valstybėse narėse yra labai svarbus sektorius. Taigi reikia užtikrinti visų žemės ūkių vienodą traktavimą, mm, gyvenimo lygį, e, turėti omenyje visuomenę situaciją ir taip toliau. Taigi, mm, nors pačios kryptis yra geros, vis tik tai priemonės ir įrankiai, kurie numatomi, neleis pasiekti mūsų tikslų. Dabar, kas yra numatoma? pakankamai e, trūksta rinkos reguliavimo. Siūloma mechanizmai yra tokie e, korekcinio teisamojo pobūdžio krizės momentui, tačiau nėra tokių prevencinių priemonių numatyta. Yra priešingai numatoma atsisakyti bet kokių reguliavimo priemonių, kaip kad, pavyzdžiui, pieno kvotos, cukraus kvotos mm, vynogio auginimo kvotos, ko numatom atsisakyti. Taigi mes galvojame, kad mm, reikėtų tai išanalizuoti. Aišku, prieš bet ką svarstant reikia išanalizuoti iš esmės. Mm, krizės dabartinis valymas nėra pakankamas, kad būtų galima užtikrinti žemės ūkio darbuotojų, ūkininkų tinkamas pajamas nuolatinės mm, pajamas. Reikia turėti omenyje, aišku, paprastai eina kalba apie pakankamai kuklės tas pajamas. Toliau diskusijos labai plačiai vyksta, taip pat ir e, žiniasklaida, tai būtų viršutinės ribos ir palaipsnis mažėjimas. Ir todėl balsuota dėl priemonių, kurios nusatytų maksimalės ribas, kurios būtų didesnės nei e, komisijos siūlomos. 200 e, tūkstančių eurų ir palaipsnis mažėjimas irgi atitinkamai mažesnis. Tai yra labai svarbus elementai. Regionų komitetas, aišku, viską įdėmiai įvertino, kruopšiai išanalizavo ypač turint omenyje, kokios yra mūsų ūkininkų pajamos Europoje, reikia turėti omenyje, kad 2010 metais pagalba buvo vidutiniškai 5093 eurai. 12,5 milijonų ūkininkų Europoje gavo daugiau kaip 300 tūkstančių eurų. O, tai manau, kad tikrai palyginus tuos skaičius vieną ar kitą pusę, tai tikrai visiškai nepriimtina situacija iš socialinio požiūrio taško, kai eina kalba apie tokią pagalbą. Mes puikiai žinome, su kokiais sunkumais susiduria mūsų valstybės narės, ypač kai kurios iš jų susiduria su ypatingai sunkumais. Tad labai svarbu numatyti iš tų, um, vieša, e, e, iš tų fondų pakankamas e, pagalbos ribas, pakankamus lygius. Todėl mes ir numatėme tuos 200 tūkstančių eurų kaip maksimalę ribą kuri būtų kitokia nei siūloma komisijos. Toliau, konvergencija. Pagalbos konvergencija. Ne vien tik tai valstybių narių viduje, aišku, nes čia yra e, nustatytos datos, bet tarp valstybių narių. Daugelis, daugelis valstybių narių e, skundžiasi kad numatytas lygis tikrai nėra toks, kokie e, įsipareigojimai iš jų pusės yra e, numatyti, pavyzdžiui, ypač e, Baltijos valstybės apie tai kalba. Taigi komisijos prašome atsižvelgti į tos padarinius, gali, tu, pa, pa, tu, kurių gali turėti ta numatyta konvergencija norime e, konkretaus e, tvarkarašio dėl konvergencijos tarp valstybių narių su visais reikalingais kriterijais, nes žinoma, reikia galvoti ne vien tik tai apie pagalbą hektarui, kuris, kad ji būtų vienoda visur. Žinoma, reikia atsižvelgti į vairius kitus parametrus. Ir šiuo klausimu reikia labai nuodugniai padirbėti, nes ta konvergencija yra labai svarbi e, per atitinkamą laikotarpį. Ir norime, kad komisija pateiktų ir tvarkaraštį dėl tos konvergencijos, dėl tos pagalbos suvienodinimo ir dėl visų atitinkamų kriterijų. Mes taip pat regionų komitas galvojame, kad labai svarbu m, su, e, e, kompleksinį susijimą užtikrinti ir taip pat reikia galvoti apie periferinės vietovės, atokiausius kalnų regionus, e, kur yra nepalankios ūkininkavimo sąlygos. Čia reikia, žinoma, kokybiškos pagalbos, kad tos priemonės duotų tikrai reikalingos siektinos naudos. kompleksinio susijimo kontekste. Toliau, regionų komiteto tokie gal e, svarbus pasiūlymai dėl e, veiklos įvairovės didinimo, diversifikavimo, 30 e, procentų žalėjimų ir dėl visos ekonomikos, dėl visų atitinkamų aplinkybių reikia tai atsižvelgti ir turėti omenyje, kurie yra pagrindiniai tikslai. Uh, kad tikrai būtų užtikrintas tvarus subalansuotas vystimasis. Ir tas 30 procentų nėra problema mum. Mums problema yra įgyvendinimas, kuris gali būti pernelyg vienu, suvienodintas visur, tai yra pernelyg um, nelankstus. Mes galvojame, kad 30 procentų ir 7 procentai ekologiškų uh, plotų turėtų būti pagal mikro teritoriją suskirstyti, pagal mikrobaseinus, pavyzdžiui, kad būtų sudarytos sutartis, partnerystės tarp įvairių ūkininkų, kelių ar keliolikos ūkininkų ir galbūt regionų ar vietos valdžios struktūrų. Galėtų tai gal veikti tokiu būdu, kad būtų galima pagal tam tikrą sąrašą viską sudėlioti, pavyzdžiui, 30 procentų, ką nustato valstybė narė, ką nustato ES pagal savo sąrašą, kad būtų galima galbūt 30 procentų ir 7 procentai ekologiniams plotams, kad, kad, ne, kai žinai teritoriją, puikiai supranti, kad kartais ta kompensacija šalia 12-13 procentų, žinoma, pernelyg griežtos būna tos sąlygos, pernelyg sudėtinga, nelanksti sistema. Uh, Reikia įvertinti tokius regionus, kur yra nepalankios ūkininkavimų sąlygos ir reikia numatyti, kad visoms valstybėms narėms mm, būtų privalomas, nesavanoriškas, o privalomas reikalavimas, ta trečios, mm, trečio ramščio pagalba teikti 10 procentų iš, pirmos, e, iš pirmo ramščio pagalbos, perkelti būtent čia, toms ne, mm, vietovėms, kur ne yra palankios sąlygos ūkininkauti. E, toliau dėl inter, galimų intervencijų, pavyzdžiui, mes įvedėme tokią savoką naujai įsikūrę. Tai būtų ne vien tik tai jauni ūkininkai, tai yra pakankamai pasenęs jau apibrėžimas iki 40 metų. Paprastai tai netitinka šiandienos jau realių, kokie ūkininkai, kas pradeda ūkininkavimą, kas įsikūrė naujai. Taigi mes būtent pakeitėme tą savoką, mes vadiname dabar juos naujai įsikūrusiais ūkininkais, naujai pradedantis ūkininkauti. Ir valstybės narė narės privalo užtikrinti palankias sąlygas, kad jie galėtų lengviau prieiti prie pagalbos ir taip toliau, kas ne visuomet šiandien lengva padaryti. Dabar e, kaimo plėtra. Galima pasakyti, kad kadangi nėra rinkos reguliavimo, greta rinkos reguliavimo atsisakymo, tai čia tai, kas yra iš komisijos pasiūlyta dėl kaimo plėtros, yra antras dalykas, kas mus nuvilia. Uh, Aišku, yra ir pozityvių elementų, aš, aš paminėsiu, pavyzdžiui, bendras strateginis pagrindas, struktūriniai fondai ir garantijų fondas, bet reikia nepamiršti, kad turint omeny 2020 metų strategiją, kaimo plėtra yra labai svarbus elementas. Ir, pažiūrėjau, tokia programa kaip lyder, tarkim, kad ji uh, kiti fondai. nepakankamai dideli, turint omenyje, kokie yra dideli iššūkiai kaimo plėtros kontekste. Uh, Ir čia įvertinant komisijos pasiūlymus, reikia pasakyti, kad e, tie pasiūlymai pakankamai menkai tarpusavį yra susijęti. Pavyzdžiui, į tuos prioritetus, kas yra įtraukta, tarkime, rizikos valdymo mechanizmai turėtų būti įtraukti kaimo plėtrai. Tai būtų tikrai simboliškas dalykas kaimo plėtrai. Rizikos valdymas, kai eina kalba žemės ūkio produkcija. Tai tokia savoka neturėtų egzistuoti kaimo plėtros ir antrame ramstyje. Rizikos valdymas žemės ūkė yra pirmas ramstis. Išskirtinai pirmas ramstis. Toliau kalbant apie antrą ramstį kaimo plėtrą, um, bendra žemės ūkio politika ir sanglaudos politika čia susijusios yra. Um, mes bent jau regionų komitetas taip rekomenduotų, kad komisija pasiūlytų realias kaimo plėtros strategiją, europinę kaimo plėtros strategiją, kurią būtų galima pritaikyti prie kiekvienos valstybės specifikos. Ir mm, čia turėtų būti visa ta partnerystė sukurta komisijos pastangomis. Ir kalbant apie tematinės programas, reikėtų dviejų tokių programų ar pakro, paprogramių, mm, kad būtų galima skatinti e, kokybės augimą ir kad būtų galima mm, e, skatinti ūkininkavimą e, vietovėse prie urbanistinių region, zonų, tai yra priemeščiuose kom, regionų komitetas taip pat dėl kaimo plėtros siūlytų 10 procentų lėšų iš pirmo ramščio perkelti į antrąjį ramstį. Aišku, čia valstybės narės spręs, tačiau ta galimybė, manome, egzistuoja ir reikėtų pasistengti būtent jos skirti inovacijoms ir mokslo tyrimams kaimo plėtros srityje. Toliau kalbėčiau apie šios politikos, bendro žemės ūkio politikos įgyvenimo valdymą. Tai yra esminis dalykas, kai kalbame apie valdyseną e, daugeliu lygmenių, tai yra Europos nacionalinių regionių vietos. Mes galvojame, kad labai svarbu yra išsaugoti uh, Mm, mūsų teritorijų įvairovę, kaimišką įvairovę. Ir čia, kai kalbėtumėm apie mm, visų europinių fondų, žemės ūkio garantijų, orientavimo, kitų fondų valdymą, labai svarbu, socialinių fondų ir kitų fondų valdymą, reikia užtikrinti, kad mm, kaip aš jau sakiau, tai, kas yra nustatoma europinių nacionalinių lygmenių, po to būtų priderinama prie regionų poreikių. Ir čia jau, aišku, regionų ir vietos valdžia turėtų būti įtraukta į e, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą, ypač, kai nekalba apie kaimo plėtrą. Nes būtent regionų ir vietos valdžia e, geriausiai gali, žinodama savo e, teritorijos poreikius, priderinti apimti, visų fondų panaudojimą, pro, pro, visą programų specifiką priderinti. Taigi labai svarbu yra vietos ir regione, regione valdžia įtraukti visus procesus. Mes taip pat akcentuotumėm vietos ir regionės valdžios atstovų dalyvavimą um, ta, tose struktūrose, kurios dirbs dėl kaimo plėtros ir padės komisijai, ypač kai eina kalba apie deleguotus aktus, kas yra numatyta čia Taigi teisė kūrinėme akte, kuris mums yra pristatytas, yra didžiuliai iššūkiai. Eina kalba apie mūsų teritorijų valdymą um, ir labai glaudų um, e, žūp įgyveninimą įtraukiant, kaip galima aktyviau įtraukiant regionų ir vietos valdžią. Reikia kalbėti apie mm, valdymo teritorializavimą, regionalizavimą, tai yra priartinimą prie regionų ir vietos valdžios ligmens. Ir pabaigai dėl biudžeto, kas dabar yra pasiūlyta, yra mūsų manimų minimumas ir tikrai jau mažinti to biudžeto niekaip negalima. Ačiū. Bene, grazie, grazie a Ren... Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Renė Sušum. Ačiū, kad pristatėte regionų komitetų poziciją. Jau turime visą sąrašą norinčių kalbėti. Ponas Duf. Dėkoju už įvadinės pastabas ir taip pat konkrečius nuorodas. Regionų komitetas yra man labai svarbus, kadangi jis yra tiesioginis ryšys tarp parlamento ir kitų veikėjų. Todėl, kaip minėjau, regionų komiteto nuomonė mums yra intin svarbi. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, pirmas klausimas susijęs su pinigais. Na, žemdirbėjai puikiai žino, kad pirmiausia karvę reikia pašerti, o po to tik melžti. Ir vyksta diskusijos dėl valstybių narių įnašų regionų komitetas turi didelį poveikį valstybėms e, narėms ir norėčiau sužinoti iš jūsų, kokio dydžio valstybių narių įnašai turėtų būti. Antras klausimas dėl greening temos. Jūs pateikėte nemažai idėjų. Mano Mes siekiame žemės ūkį pristatyti ir visuomeniai kaip ekologišką sritį, kaip žalę sritį. Ir puiku, kad valstybės narės savanoriškų pagrindų įgyvendina e, daug programų ir steigiami e, žalieji ūkiai, naudojamos ekologinės programos. Taigi, kokia jūsų nuomonė dėl šito greeningo klausimo? Trečiasis klausimas. Ar jūsų komitete diskutuojama bendro finansavimo klausimo? Kaip žinome, uh, E, kad valstybės narė susiduria su problema įnešti savo finansavimo dalį. E, taigi norėčiau sužinoti, ar jūs turite idėjų, kaip galima įspręsti šią problemą. Dėkuoju. Grazie, onorevole Jar. Ačiū, ponė Jar. Ponas Turfman ir po to vicepirmininkas Buvy. Norėčiau pirmiausia padėkoti regionų komiteto pranešėjui už šią nuomonę pereitais metais turėjau e, garbės lankytis minėtame regione, kuris yra tikrai nuostabus ir Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą punktų, kurie yra svarbus ir mūsų komitetui. Pirmiausia, periferinių e, regionų parama iš pirmojo ramščio. E, komisijos siūlyta papildoma parama jauniesiems ūkininkams, e, taip pat atokiems e, regionams. Manau, kad šią temą reikėtų svarstysti ir pamastyti, kokia būtų mūsų pozicija šio klausimu. E, turiu galvoje kalnų vietovės, periferinius regionus, kaip, kokią paramą būtų galima teikti šiems regionams. E, manau, kad ponas Ušon labai teisingai vertino e, rizikos valdymą. Čia reikėtų pastelgti e, antrąjį ramstį. Buvo šis klausimas įskirtas į antrąjį ramstį tam, kad nenaudotume pirmo ramščio lėšų, mano manimu, tai nėra teisinga. Būtų labiau E, logišką rizikos valdymą e, susijęti su pajamų draudimu ir manau, kad reikėtų e, elgtis taip, kaip buvo elgiamasi iki šiol. Tai yra, kad liktų pir, pirmame ramstėje ir tada valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, ar imsis veiksmų ar ne. Ir, kaip minėjau, šis e, klausimas turėtų likti pirmame ramstėje, o ne taip, kaip siūlo komisija perkelti į antrąjį ramstį. Manau, kad šį klausimą dar reikėtų svarsyti ir ieškoti tinkamą sprendimą. Ačiū, Herpertai, dabar Žozė Bovė. Paskui Luis Kapolisantos. Santos. Ačiū. Labą dieną. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ponas Sušon atėjo čia ir pristatinėja regionus. Ne pirmą kartą mes kartu dirbame ir tiesa ta, kad e, tai e, mus džiugina ir duoda gerų rezultatų. Išklausęs jūsų pasisakymo, aš norėjau pasakyti, kad gaila, kad e, mes vis dar laukime trialogo ir kad nėra kvadralogo, kad ir regionų komitetas galėtų dalyvauti. Jeigu regionų komitetas dalyvautų, mes kur kas geriau atspindėtume uh, kaimo teritorijų problemas. Niekas kitas jų taip gerai nežino kaip regionai. Ir vykdant diskusijas, aš manau, reikėtų svajoti apie tokią perspektyvą, kai uh, pokalbėje dalyvaus ne trys šalis, o keturios. Aš norėčiau uh, pasakyti, kad jūs teisingai pastebėjote dėl E, bendro žemės ūkio politikos reformos. Aš pritariu regionų komiteto politikai ir regionai, diskutuojant su taryba, turėtų duoti labai aišku signalą, kurį išgirstų visos vyriausybės, nes netai vyriausybės, e, nacionalinės vyriausybės negirdi to, ką sako regionai. Regionai dabar konstatuoja, kad būtina e, reguliuoti e, E, paklausą ir panašiai, bet e, kol kas niekas taip nėra. E, greičiau mes kalbame apie reguliarumą, teisingumą, perpaskirsimą. Tie dalykai yra svarbus, bet mes negalime tik jais apsiriboti. Turiu tris klausimus, paprasčiausiai juos pateiksiu ir dabar regionų komiteto atstovai. Du iš jų tiesiog yra klausimai, gal vienas toks pastebėjimas. Jūs nekalbėjote apie smulkių ūkių vaidmenį. E, jeigu jūs šitą galėtumėte apie tai pakalbėti, būtų labai įdomu. Aš žinau, kad vietos raidai tai yra labai svarbu. E, dėl e, žalėjimo. Čia jau yra vykę nemažai diskusijų ir iškyla klausimas, kaip mes galime žalėjimo politikoje akcentuoti galimybę nukonkuruoti augalinių baltymų reikalavimus Europos lygmenių. Aš e, žinau, kad tas elementas e, reikalauja platesnės diskusijos, išsamesnės diskusijos. Jūs e, žinote, kad kalbama apie 7 procentus tarp ūkių ir panašiai. Jau dabar Europos biurokratija yra pakankamai didelė, bet gal jūs galėtumėte šiek tiek detaliau apie tai pakalbėti. Ačiū, Žozė Luiso, paskui Mišel Dantan. Obrigado, prezidentė, jau kai tame sauda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Sušonui už dalyvavimą. Tai žmogus, kurį mes labai gerbėme už jo patirtį, už jo kvalifikaciją, ne tik dirbant regiono komitete, bet ir Prancūzijos vyriausybėje. Ir dėl tos priežasties jo išreikšta nuomonė visuomet susilaukia didžiulio mūsų susidomėjimo. Aš norėčiau pasakyti šitą apie jo nuomonę. Aš e, pats e, turiu savo požiūrį į kompleksinį susijimą. Europos komisija siūlo e, tą susijimą vykdyti pagreitintai valstybėse narėse. Tuo tarpu matome, kad kompleksinis susijimas tarp valstybių narių vyksta nepaprastai lietai. Todėl aš norėčiau, kad būtų šiek tiek nuosekliau keliami reikalavimai, ypač kai kalbame apie vidinę konvergenciją ir išorinę konvergenciją. Mes turėtume ieškoti tam tikros pusiausvyros ir tai daryti reikia jau čia parlamente. Dėl žalėjimo. Uh, Mes parengėme kartu du pasiūlymus tą temą ir manau, kad jūsų pateiktasis pasiūlymas padalinti e, pasiūlymą dėl žalėjimo į atskiras teritorijas e, sukels nemažai kliučių, nes parama tiek pavieniams ūkiams, e, pavieniams ūkininkams tiksliau, kurie e, nori įvykdyti ekologinę veiklą ir stambesniems plotams, turėtų būti teikiama išaiškinant ūkininkams, ką jie gali gauti ir kokios ekologinės sąlygos turi būti gyvenimas. Tas ekologiškumo sąlygas reikia tikrinti kiekvienoje vietoje atskirai, nes neretai e, tos agroekologinės sąlygos jau dabar yra tenkinamos be atskirų reikalavimų. Aš tokią e, norėjau išreikšti mintį. Aš manau, kad mes diskusijas pratesime dar per artimiausius mėnesius. Kitas sunkumas, kitas klausimas. E, aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate taip pat. E, nauji ūkininkai, jauni ūkininkai. Būtina e, formuoti e, E, renkti jaunus ūkininkus, nebūtinai jaunus, naujus ūkininkus. Bet tam reikia sukurti tam tikrą pagalbos skatinimo sistemą, kad atsirastų daugiau žmonių norinčių ūkininkauti. Bet to reikia aiškiau apibriežti naujus ūkininkus, nes jeigu to nebus, susidursime su sukčiavimo atvejais. Manau, kad šis klausimas nusipelno e, pasvarstimo, nes. E, ir geriausi principai, ir geros idėjos, e, neturint aiškių apibrieščių, nevirs realybę. E, dar vienas klausimas, e, kuris man labai rūpi ir mano nusipelno mūsų dėmesio. Aš turėjau galimybę dalyvauti regionų komiteto posėdėje. Ir kai mūsų pranešimas buvo pristatomas, aš išklausiau ir galėjau pats pateikti savo nuomonę. Uh, Ir maloniai išklausiau komiteto, regionų komiteto nuomonę. Mišelis Dantanas. Euh, Visų pirma, aš noriu padėkoti regiono komiteto e, pranešėjų už pasisakymą. Ça éclaire les deux. C'est... Apprends ah, celui-là. Euh, je voudrais à mon tour Noriu visų pirma padėkoti regionų komiteto pranešėjų už pasisakymą. E, šiek tiek apgailestaujame, kad jūs atėjote po to, kai mes jau pateikėme savo pranešimą. Net jeigu regionų komitetas, e, kaip Luis Kapolos sakė, e, mums pateikė savo reakciją į mūsų pateiktuosius pakeitimus. Ir galiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymą aš gana išsamei išnagrinėjau ir jūsų pastabas taip pat atsižvelgėme. Dėl to, ką jūs pasakėte, aš norėčiau trejata ketvirtą pasabų išsakyti. Pirmiausia, dėl bendrųjų rinkos organizacijų. Aš pastebėjau regionų komiteto mintį, e, buvo apgailestaujama, kad reglamentavimo sistema yra pasenusi e, reikia naujų pasiūlymų, kad šis rinkos reguliavimas būtų sutvarkytas. Ar yra tokių pasiūlymų ir aš manau, kad parlamentas, jeigu tokių būtų, labai apsidžiaugtų. Kitas dalykas. Aš e, džiaugiausi išgirdęs, kad e, jūs e, pristatėte regionų, regionų vaidmenį valdant pirmąjį ramstį Kaip šis e, klausimas buvo aptartas regionų komite? Dėl rizikos vertimo aš pritariu jūsų analizai. Manau, kad e, tarp pranešėjų diskusija tuo klausimu jau kaip ir baigta. Dėl e, pirmo ramščio ypač dabar periname prie antro ramščio. Dar viena pastaba e, - naujųjų, jaunųjų ūkininkų klausimas. Aš e, girdėjau bendro popodžio pastabas, kad reikia viešųjų pinigų paramai, e, naujiesiems ūkininkams nepriklausomai nuo jų civilinės padėties. Aš norėčiau šį dosnumą e, pažvelgti e, šiek tiek kitaip. E, kai jauni žmonės pradeda ūkininkauti 25-30 metų, jie dar net, neturi galimybės įsteigti savo didesnį ūkį ir jie E, pradeda veiklą, kuri reikalauja nemažo kapitalo. Bet kada žmogus pradeda ūkininkauti 40, 45 ar 50 metų, tai jau, manau, galima nustatyti tam tikrą minimalų e, kapitalo pagrindą. Ne visuomet turbūt, negalime, negalime turbūt kalbėti apie pavienius konkrečius atvejus, bet bendrai kalbant, manau, kad tą e, kapitalo skirtumą reikėtų paminėti. Grazie, Mišel. Ačiū, Mišel. Ir paskutinis kalbėtojas. Thank you. Um... Ačiū. Aš neprisimenu, ar jūs paminėjote, e, kad yra reikalama, kad ūkininkai augintų tris kultūras pagal šią reformą, taip numatyta. Britanijoje tai atrodo labai uh, sudėtingas ir nereikalingas reikalavimas. Tai net neš jokios naudos aplinkai, dėl to tik tai e, kelių eismo mastai padidės, e, nes vis daugiau e, tikrintojų važiuos į ūkius. Aš norėčiau, kad toks dalykas visiškai būtų išbrauktas. Trim būdais būtų galima e, sušvelninti padėtį. Pirmiausia, e, nuo trijų kultūrų reikia pereiti prie dviejų kultūrų. Toks reikalavimas turėtų būti įvestas. E, Kitas dalykas, kai kalbame apie dalyvavimą ekologinėse e, sistemose, mes turėtume kalbėti apie vieną ar kitą konkrečią kultūrą. Ir kitas dalykas, gal galėtumėt pakomentuoti. Grazie, Agniu. Se non ci sono altri interventi, io. Ačiū, pana Agniu. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Ne, tai tuomet vėl žodį suteiksiu mūsų svečiui, ponui Renės Sušo. Ir tikrai labai dėkoju ir aš, kad atėjote į mūsų komiteto posėdį ir pristatė regiono komiteto poziciją. Poziciją. Ačiū, aš sureaguosiu, kiek galėsiu išsakytas pastabas, bet jeigu kažką neatsakysiu šį rytą, tai aš noriu dar kartą priminti, kad visuomet esu mm, pasiryžęs bendrauti su jūsų komitetu, jeigu būtų kokių klausimų, mielai aptarčiau juos. Taigi, O kalbant apie šios klausimus, tai kas yra šiandien komisijos pasiūlyta, 135 milijardai eurų 14-20 e, metą mūsų manimų yra minimumas. Ir aš, jeigu kalbėčiau dabar kaip prancūzas, tai galėčiau pasakyti, kad apgailę stauju, jog mm, ankstesnė vyriausybė memorandume pareikalavo sumažinti a, prancūzijos dalį. Tai iš tikrųjų Kila klausimas dėl e, bendro žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos ateities. Aš tikrai galvoju, kad negali mm, jau tas biudžetas būti mažinamas visiškai. Dabar dėl e, e, vietovių, kur nepalankios sąlygos sukininkauti, dėl kalnų vietovių, čia reikia įvertinti uh, visą situaciją ir atsisakyti technokratiško požiūrio. E, Reikia nebegalvoti, kad tos vietovės, kur yra sunkesnės sąlygos saukininkauti, kalnų vietovės, kad tai yra tarsi našta, kažkoks tai dalykas, kuris yra problematiškas. Pažiūrėkime į um, Europos kalnų vietovės, miškuotas vietovės, o kaip o, Europa užtikrins biologinę įvairovę, jeigu ji nesirūpins kalnų ar miškų vietovėmis, kur yra e, mineralų ištekliai, kokybiški visi um, resursai kalnų vietovėse Europoje. Toliau. Um, Centrinio masyvo komitetas, pavyzdžiui, pas mus veikia. Ir kalbama apie kalnų vietovių o, svarbą visai visuomeniai, taip pat ir ūkininkavimo kalnuose o, svarbą visuomeniai. Turėkime omenyje, kad tų vietovių svarba yra didžiulė ir dažnai neįvertinta. Tad noriu atkreipti Europos parlamento nuom, dėmesį į tai. Tikrai negalime tokias vietovės, kur nepalankios sąlygos ūkininkauti, vertinti kaip naštą, kaip papildomas išlaidas. Reikia tas vietovės vertinti kaip uh, tai, kas labai praturtina mus, kas užtikrina mūsų biologinę įvairovę ir taip toliau. Dėkoju um, jūsų komiteto nariams, kurie būtent kalbėjo šiais klausimais. Dabar dėl naujai įsikūrenčių ūkininkų. Regionų, regionų komitetas galvoja, kad iš tikrųjų reikia kalbėti apie naujai įsikūrenčius ūkininkus, nes uh, mes suprantame, kad uh, yra tokiai, tokių žmonių, kurie pradeda naujai ūkininkauti ir kuriem yra jau per 40. Galbūt jų problematika kiek kitokia, bet vis tiek jin yra reali. Ir reikia taip pat apibriežti aktyviai ūkininkaujančius kai yra tam tikras pajamų e, procentas, kuris gaunamas iš kitos veiklos, nei iš ūkininkavimo. Ar galima laikyti tokį asmenį ūkininku ar ne, tarkim, dešimt, jeigu tai viršia 10 tūkstančių ūkininkui. Manau, kad turėtų būti vienas aiškus apibrėžimas, tačiau jeigu viskas būtų labai taip susiaurinta, tai labai sunku būtų įvertinti realią situaciją, juk yra labai daug įvairovės, kai kalbame apie ūkininkavimą ir ūkininkų tipus. Tai mm, dabar dėl smulkių ūkių. Žozė Bovė teisingai atkreipė dėmesį, tai aš tikrai ne, nepaminėjau šio klausimo, tačiau mes irgi čia labai uh, didelį dėmesį skiriame šiems klausimams, nors kai kurios valstybės narės ir norėtų iš viso atsisakyti tokios fiksuotos sumos pagalbos smulkiems ūkininkams. Mes galvojame, kad pavyzdžiui um, pagalba, tarkim, e, jeigu yra mažesnė nei tūkstantis eurų, tai man atrodo negalima reikalauti reikalauti kažkokios tai didelės kontrolės. Iš viso ta kontrolė turi būti atit, proporcinga ir mes galvojame, kad turi atitinkamai būti pritaikyta pagal pagalbą, kuri yra skirta ūkininkui. Dabar dėl priemonių lankstumo 30 procentų, 7 procentai ekologinėms vietovėms. Dabar, jeigu kalbame apie baltyminės kultūras, aišku, kad mes tai irgi įtraukėme ir, ir, ir irgi tuos 30 procentų, aš nepasakiau galbūt to, bet mūsų nuomonė labai aiškiai tai pasakyta, nes mums reikia baltyminių kultūrų ir, aišku, jos yra labai svarbios, jos įtrauktos ir natūraliai jas reikia skaičiuoti. Taip pat mes galvojame, kad, pavyzdžiui, nuolatinės ganyklos, irgi turėtų turi irgi būti įvertintos atitinkamai. 30 procentų, 7 procentai. Taip, reikia visą tai įvertinti, kai eina kalba apie individualius mokėjimus. Valstybės narės, aišku, pasirenka savo valdymo principus. Ar tai bus nacionalinis valdymas, ar tai būtų pagal 20 straipsnį regioninio pagrindo valdymas. Jeigu tai yra nacionalinis valdymas, tai ta sistema, kuri mm, siūlo aišku, kelti tos reikalavimus dėl partnerystės tarp tam tikro skaičiaus ūkininkų tame baseine ir o, valdžios institucijos atitinkamos o, vietovės regiono. Aišku, tuomet o, visa, visi kontrolės mechanizmai tada veikia. Bet viskas yra labai paprasta, jeigu pasirenkama regioninio principo laikytis. Uh, Ehm, nes juk visur yra ir bendro finansavimo taisyklės tokios pačios yra pagal regioninius principus veikiančios. E, ir čia, jeigu tai neveikia, komisija turi galimybę įsikišti. Ehm, mes galvojame, kad tai yra tinkamas sprendimas. Ir pirmo, ir antro ramščio atveju tas regioninis valdymas puikiai veiktų. Ir ypač, kai kalbame apie tas žalėjimo priemonės, uh, Čia ES sudaro visą sąrašą įvairiaus sukininkavimo tipų ir kultūrų, kas galima, kas leidžiama. Ir po to kiekvienas regionas sudaro susitarimų su ūkininkai, su jų um, tam tikrų kolektyvų tame baseine. Ir viskas yra aišku. Tai nėra problema mums, visą tai yra žinoma. Aš primenu jums, kad. Uh, yra iš dalies arba visiškai leidžiama tai daryti, kai na kalba apie Europos fondus ir, pažiūrėjau, regionos plėtros fondą. Čia visur juk yra bendro finansavimo taisyklės veikia. Jeigu norite šiek tiek toliau dar į priekį mm, žengti, aišku, reikia visus tos susitarimus labai lankščiai vertinti. Nes jeigu mes norime, kad tos pačios priemonės visiškai vienodai veiktų visoje Europoje, tai aišku, kas atsitiks, labai daug smulkių ūkininkų tiesiog nebesugebės išgyventi, nes nebepalikta bus galimybės adaptuoti tas priemonės prie realijų. Bendro žemės ūkio politikos vertybė būtent yra jo sugebėjimas prisitaikyti prie ūkininkavimo specifikos įvairovės ir mums tos įvairovės labai reikia. Ir komisija taip ir sako, aišku, reikia, kad būtų tos priemonės, kurios leistų užtikrinti sėkmingą ūkininkavimą. Ir aišku, kad reikia nesiekti siekti visiško suvienodinimo, kai eina kalba apie fondų valdymą ir gyvenimą, o reikia būtent prisiderinti prie specifikos ir ES tai turi atsižvelgti ir tai stengiasi ir padaryti. Turi būti taip, valstybė e, e, regi, Europa e, valstybė regionas. Trys lygiai. Toliau Dar vieną klausimą praleidau. Mišel Dantan iškėlė tą klausimą e, dėl reguliavimo priemonių. Mes e, atsargiai, bet vis tik tai pasakėme, kad reikėtų pakankamo įvertinimo kad būtų išsiaiškinta, ar tikrai dabar veikiančius mechanizmus galima ir reikia panaikinti. Pavyzdžiui, pieno kvotų panaikinimas, kokį poveikį um, turės nepalankį kokiuose ūkininkavimui zonose, pavyzdžiui. Aš taip įsivaizduoju, kad kai kurie e, pieno ūkiai kalnuose tiesiog nebeišgyvens. Nors e, reikia, pavyzdžiui, turėti omenyje, tarkime, kad jie pagamina labai vertingą produkciją, tai yra, tarkime, tuos sūrius su um, kilmės nuorodomis. Uh, Pavyzdžiui, jeigu viską suvienodinsime ir tas kalnų pienas, tarkime, pusė litro to pieno bus vert, tokios pačios vertės kaip ir pieno kitose vietovėse, kur daug lengviau ūkininkauti, tai aišku, kokia našta bus tiems ūkininkams ir jie nebesugebės išgyventi. Taigi, prieš panaikinant tokius mechanizmus, visų pirma, turi būti atlikti atlikti išsamus tyrimai, ne vien tik tai vertinant makroekonominį poveikį, bet ir vertinant kiekvieną konkretų teri, regioną, kiekvieną teritoriją. Ir aš kalbu ne vien tik tai apie pieno kvotas, bet pavyzdžiui, tarkime, JAV pritaiko kažkokią tai pagalbą, Europa kažkokią tai tos pačios ryties pagalbą panaikina, tai koks rezultatas. Tarkime, uh, galbūt iš pradžių pieno kvotos ir nebuvo suprastos, bet po to e, paaiškėjo, kad iš tikrųjų leido suderinti paklausą ir pasiūlą ir išsaugoti ūkininkavimą, e, visus pieno ūkius, būtent į tose vietovėse, kur labai sunku ūkininkauti. Taigi reikia visų pirma įvertinti situaciją, o tik paskui priimti sprendimus, ką keisti, ar atsisakyti e, galiojančių priemonių ar ne mm manau, kad tik tokiu būdu bus priimtos tos priemonės, kurios bus geriausiai pritaikytos. Taigi, pirmininkė, čia yra esminės svarbos klausimai. Aišku, kad vietos kooperatyvai vaidins labai svarbu vaidmenį, mes ypač paremėme, pabrėžėme tai, kad vietos valdžios institucijos yra ypatingai svarbios. Ir pirmas, antras remstis žūb, aišku, svarbu, kad būtų globali vizija, kad tik tokiu būdu bus sėkmė užsitikrinta, turi būti, aišku, bendra strateginė bazė, turi būti partnerystė, aišku, tarp vietos valdžios institucijų ir ūkininkų. Tai e, užtikrins efektyvų e, žemės ūkio politikos įgyveninimą, specifiškai priderinus prie kiekvienos specifikos ir e, būtent ta bendro žemės ūkio politikos regionalizacija ar teritorializacija ir yra yra mūsų ateities sėkmės laidas. Dėkoju ponui Sušon. Iš tiesų, e, e, puikus pasisakymas. Turime du punktus dar darbo tvarkė, aštuntą ir devintą punktus. Tai yra e, Sandros Kalnietės du pranešimai, bet ji dar dalyvauja balsavime kitame e, komitete, taigi padarykime penkių minučių pertrauką ir po to vėl susirinkime. Bene, possiamo riprendere. Riprendiamo la commissione, Sandra Cagnete. Taigi, teskime. E, Pone Sandra Kalnietė atvyko, taigi teskime darbą, svarstėme 8-9 punktą, tai paskutiniai darbo tvarkės punktai, kurie mums liko. Taigi dar norėčiau pasveikinti e, Amerikos kongreso darbuotojus, kurie dalyvauja mūsų e, posėdį. Būtent e, kongreso tie darbuotojai, kurie domisi žemės ūkio klausimais. Dabar vyksta kaip tik mainai tarp mūsų komiteto ir Amerikos kongreso atitinkamos, atitinkamos skyriaus. Taigi tai transatlantinio dialogo dalis. Ir dabar mes diskutuojame kaip tik apie Farm Bill e, klausimą ir apie žemės ūkio reformą. Taigi sveikinu visus čia esančius. Norėčiau padėkoti už jūsų darbą. Ir kaip minėjau, dabar teskime mūsų darbo tvarkę. Aštuntas punktas - bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos sukūrimas. Sandra Kalnietė, nuomonės referentė, 24 balandžio buvo svarstyta pateikė dvi nuomonės, antroji dėl specialiosios programos. Taigi pirmoji nuomonė pateikta dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, antroji nuomonė dėl specialiosios e, programos. Taigi, iš esmės, e, mums abu svarbus ir dabar stiks žodį poniai Sandrai Kalnėtį. Ne. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau iš karto atsiprašyti už tai, kad dėlsiu jūsų darbe, nes man, e, atsiprašau, vėluoju, nes aš turėjau balsuoti savo pagrindinėme komitete, tai yra IMKO. Pirmiausia, aš noriu padėkoti komisijai už visas pastangas, berengiant horizontą 2020, kadangi šis pasiūlymas yra be bejonės. Be e, skirtas tam, kad pagerėtų Europos konkurencingumas e, pasaulinėje arenoje. Pirmą kartą finansavimas e, skirtingoms mokslinio tyrimų ir inovacijų sritims e, bus suvestas į vieną programą. Horizonto 2020 tikslas skatinti mokslinius pasiekimus ir novatoriškų paslaugų ir produktų pavertimą praktiniais e, produktais ir paslaugomis, taip pagerinsime verslo galimybės ir žmonių gyvenimo sąlygas. Taip pat e, tik siekiame sumažinti biurokratiją, supaprastinant taisyklės bei procedūras, užtikrinant, kad e, aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai dalyvautų mokslinio tyrimų ir inovacijos veikloje. Taip pat turėtų dalyvauti tokios e, e, bendrovės, kurios sugeba įgyvendinti novatoriškus sprendimus. Kaip aš savo nuomonėje parašiau, didžiausia dėmesį skyriau toms bendrovėms, to, tom tiems klausimams, kurie rūpi mūsų komitetui, įeina į mūsų kompetenciją. Tai aišku yra susijęs su žemės ūkio aspektais. Per diskusijas aš atsižvelgiau į tai, kad e, kolegoms labai rūpi faktas, kad mokslininkai kuria geras idėjas, kurios nėra įgyvendinamos realiame gyvenime. Labai dažnai visuomenė apie tai nėra informuojama. Todėl aš norėčiau pažymėti, kad yra nepaprastai svarbu ištaisyti E, tą informacijos toką ir sukurti intensyvų, aktyvų dialogą tarp mokslininkų bei kitų e, suinteresuotų pusių projektų įgyvendimo metu, kad jie galėtų tarti su visuomenė ir e, įtrauktų kitas suinteresuotas pusės. Mūsų E, veiklos sritis įvairios žemės ūkio organizacijos. Jos turi sukauptas nemažai patirties ir gali būti vertingos partnerės. Tai atneštų naudos visiems, jeigu e, mokslininkai ir praktikai dalyvautų diskusijose, tai e, rezultatai būtų naudingi visiems. Horizontė 2020 didžiausias dėmesys yra skiriamas tam, kaip visuomenė būtų galima uh, už, visuomeniai būtų galima užtikrinti saugaus ir gero maisto tiekimą. E, Šio požiūriu Europos komisija išreiškė susirūpinimą, kad e, per artimiausius dešimtmečius išauks maisto poreikis. Todėl aš, kaip ir e, daugelis kitų kolegų, manome, kad dabar pats laikas pagalvoti, kaip garantuoti maisto teikimą ne tik Europai, bet ir besivysančiam šalims. Tai yra vienas rimčiausių pasaulinių iššūkių. Manau, kad e, daugelis e, pagristai piktinasi tuo, kad e, daugiau negu 30 procentų gaminamo maisto yra išmetama, išvaistoma. Todėl aš norėčiau išskirti, kad reikia ieškoti praktinių sprendimų maisto švaistimui mažinti. Taip pat aš norėčiau pažymėti, kad Europos komisija sukūrė subalansuotą ir gerai pasvertą projektą, juo administracinė našta sumažėtų, būtų sumažinama. E, pasiūlymus pakeitimams galima teikti iki birželio 7 dienos. Ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad kolegos galės pateikti E, gerų pasiūlymų. Kadangi kalendoriaus datos e, yra e, gana painios ir laiko nedaug, aš nebeturėjau galimybės pastarti su šešėliniais pranešėjais. Taigi galiu pasakyti, kad aš prarastą į laiką atgausiu, kai svarstysime pakeitimus, nes aš noriu sukurti subalansuotą mūsų komiteto nuomonę. Ačiū pirmininkė. Grazie Sandra, grazie onorevole. Ačiū Sandra Kalnietė. Pirmasis Žozė Buvė. Oui, uh... Taip, ponė pranešėja, aš jūsų su susidomėjimu klausiau. Tiesa, tai, ką jūs siūlote, yra e, tikrai e, gerai surašyta. Perskaitęs E, tą e, pasiūlymą, aš šiek tiek susirūpinau, nes komisijos pasiūlymas buvo per daug atitolęs nuo ūkininkų poreikių. Atrodė, kad mes tiesiog lobistams duodam dar vieną dovaną ir taip jau lobistai yra daug nuostolių pridarę ir išvaistę daugybę pinigų, e, prastumdami savo projektus tai pasakytina apie tokius dalykus kaip bioekonomika ir kitus panašius dalykus, kuriuos aš net nesuprantu. E, mes, e, kai kalbame apie biotehnologijas, apie genetiškai modifikuotus produktus, jiems buvo skirta tiek daug pastangų. Aš manau, kad mokslinio tyrimų generalinis direktoratas turėtų geriau finansuoti pakankamai ženkliomis sumomis problemas, kurios e, labiausiai dabar rūpi ūkininkams. Aš žinau, kad nuo 82 metų E, šiai temai buvo skirta 500 e, milijonų eurų, o pastaraisiais metais tik 200 milijonų tam yra skirta. Ir mes suprantame, kad reikės daugiau dar milijonų skirti, kad e, Europos vartotojai susitaikytų su genetiškai modifikuotų produktų. Atrodo, taip yra. Transfood koncepcija yra propaguojama. Uh, Bet aš džiaugiuosi, kad mūsų pranešėjai mato problemos esmę ir teisingai viską vertina. Aš ponui Čiolos e, e, sakiau tai, ką sakė e, kiti kolegos. Reikia ieškoti geriausių būdų, kaip sureaguoti į la, naujausias problemas ūkininkams. Tai yra klimato šilimas, e, biologinės įvairovės problemos ir e, gamybos kaštų mažinimas Tai yra reikalinga ūkininkams. Taip, ūkininkai taptų autonomiškesni ir ekonomiškesni. E, tarp kitko, kai kalbame apie e, Žemės ūkio ir mokslinio tyrimų nuolatinio komiteto išvadas, SKAR išvadas, e, mes e, matome, kad tie realūs poreikiai yra suvokiami. Ten yra aiškiai pasakyta, kad reikia integruoti istorinės patirtį, kuri yra sukaupta žemės ūkio valstybėse. E, taip pat turime suderinti tai su agroekologijos principais. Aš manau, kad tai yra e, žemės ūkio projektų esmė. Tokius pasiūlymus e, mes turime teikti. Mokslinių tyrimų žemės ūkio srityje biudžetas turi būti pervestas iš biudžeto, iš kitų biudžeto dalių į BŽUP sektorių, kad žemės ūkio sektorius pats galėtų valdyti mokslinius tyrimus savo srityje. Tai būtų kur kas aktualiau ir mes rastume geresnius projektus, negu kad padaro dabar mokslinių tyrimų generalinis direktoratas. Ačiū už jūsų pasisakymą. Viceprezidente Polson. Po... Dėkoju, Paulson ir dar vienas kalbėtas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju pranešėjui už gerai padarytą darbą. Aš visiškai su jie sutinku. Komisijos pasiūlymas yra geras, bet yra daug erdvės jį pagerinti. Akivaizdu, kad e, Horizontas 2020 bus nepaprastai svarbius bei priemonė moksliniams tyrimams ir inovacijoms žemės ūkio e, kaimo plėtros srityje Ir svarbiausia Žemės ūkio komitetui e, yra trečiasis ramstis e, antrosios dalies. Tai yra aprūpinimas maistu, e, tvarus ūkininkavimas ir taip toliau ir taip toliau. Nepaprastai svarbu, mano nuomonė, kad mes Žemės ūkio komitete pasistengtumėme rasti konkrečius klausimus, kurie leistų e, suderinti žemės ūkio ir mokslinio tyrimo interesus. Mes, ūkininkai, žemės ūkio srityje e, turime sukaupę pakankamai patirties, kad galėtume išaiškinti, kokias detalės reikia labiausiai ištirti, kokie moksliniai tyrimai labiausiai reikalingi. Bet lygiai taip pat yra svarbu užtikrinti, kad būtų keičiamasi žiniomis, kad e, moksliniai tyrimai uh, neužstriktų viename ar kitame likmenyje, ar vienoje ar kitoje grupėje. Nes tai, mano nuomonė, ypač kai kalbame apie mokslinio tyrimų patirtį, apie gyvūnų apsaugą, e, neretai atsitinka. Labai dažnai moksliniai tyrimai e, užstringa labai ribotoje poreikių grupėje ir nebeatspindi to, kas iš tiesų būtiniausia realybėje. Būtina apie tai galvoti. Viena detalė, kuri man atrodo nusipelno mūsų ypatingo dėmesio. Europos inovacijų ir technologijų institutas, kuris dabar bus įrašytas į horizontą 2020. E, to instituto programoje yra e, vadinamoji žinių ir inovacijų grupė. Ten bus sutelkiama tikslinė kompetencija, palaikant ryšių su partneriais iš skirtingų grupių ir institucijų, įmonių, organizacijų ir panašiai. Būtent tam, apie ką aš kalbėjau, kad būtų sukaupta tikslinė kompetencija ir teorinė, ir praktinė. E, tokia grupė jau egzistuoja maisto ir maisto produktų grandinės e, klausimams spręsti. Iš liberalų frakcijos bus pateiktas bendras pasiūlymas, kuriame būtent ir kalbama apie tiesioginę sąsają tarp žemės ūkio, miškininkystės ir artėjančių naujų e, mokslinio tyrimų programų. Ačiū. Grazie, Dėkoju. Pane Ošli. Norėčiau paliesti dar vieną aspektą, kuris yra e, svarbus. Reikėtų prisiminti vidutinės ir mažasias įmonės, būtent parama joms. Kol kas e, mokslo tyrimai orientuoti į didžiasias įmonės. E, reikėtų lėšas naudoti tikslingai. E, na, vieną svarbų punktą jūs paminėjote, būtent praktinę e, naudą ir maisto produktų eikvojimą. Pastaraisiais metais moksliniai tyrimai buvo orientuoti į našumo didinimą, e, naujų rūšių kūrimą ir dažniausiai tai buvo susijęs su ge, genų inžinierija. Mums reikia gerinti išteklių naudojimą, tai yra efektyvinti išteklių naudojimą. Taip pat būtina nepamiršti e, tvarumo dimensijos. Ir naudoti tokius žemės ūkio paramos instrumentus, kurie nėra susijęs su iškastiniu kūru, tai yra mažinti iškastinio kūro vaidmenį žemės ūkija. Na ir dar vienas punktas kad Europoje kai kurios sritys neįdomios mokslo tyrinimams. E, pavyzdžiui, yra apleistos tam tikros augalų rūšys. Ir manau, kad būtent į šias konkrečias augalų rūšis reikėtų stelkti, kadangi šis rytis, kaip minėjau, iki šiol buvo apleista. Dėkoju. Dėkoju. Martin Jim Nicholson. Ačiū pirmininkė, dėkoju e, pranešėjų už pranešimą dėl šių klausimų. Man atrodo, mes daug laiko šiame komitete skiriame diskusijoms apie darbą ūkiją. Tačiau, manau, didelė dalimi gal mums mm, trūksta pakankamai dėmesio tam, ką būtų galima padaryti mokslo tyrimų, technologijų plėtros rytyje, kad realiai pagerėtų tas uh, E, tas gyvenimas, tas darbas. Ir reikia įvertinti tai, kad mokslo tyrimas, technologijų plėtra turi būti integruoti. Manau, kad Žemės ūkio, mokslinių tyrimų institutai čia turėtų irgi įsitraukti. Reikia galvoti apie tai, kokios mokslo paremtos idėjos galėtų būti panaudotos ateičiai, įvertinant ateities iššūkius. Pavyzdžiui, dėl to, ką Žozė pasakė dėl GMO, turime pasinaudoti šią progą ir, ir, ir imtis priemonių toje srityje ir, ir pavyzdžiui, maisto švaistimo e, srityje. Žmonės dažnai net nesuvokia, kiek maisto yra išvaistoma Europoje. Manau, kad Galime, aišku, kalbėti apie vadaujantį pasaulį ir taip toliau, bet reikia visų pirma išsiaiškinti, ką mes realiai galėtumėm padaryti. Pavyzdžiui, kad sumažintumėm 5 procentais tą maisto švaistimą, tai jau būtų realus indėlis, apčiuopiamas indėlis. Mes turime, aišku, visų pirma nuspręsti, kokie turėtų būti mūsų prioritetai. Ir aš galvoju, ką mes galėtumėm padaryti. Pavyzdžiui, imtis diversifikavimo įvairovės veiklos įvairovės mūsų visuomeniai. Čia kalbame apie MVI, apie uh, 300 apie bedarbius, o pavyzdžiui, mikro veiklą, tarkime, gal žmogus pradeda nuo nedidelio ūkelio, jis įdarbina vieną žmogų, bet po to gal ir dešimt įdarbins. Tai mūsų visuomenė yra ypatingai svarbu ir, ir turime galvoti apie tokias rytis, kur m, mm, potencialas yra milžiniškas. Tam, kad priemonės būtų tinkamos ir kad būtų m, mm, projektai įgyvendinami. Manau, kad kaimišką gyvenimą tikrai galima pagerinti ir, ir per technologijas, per uh, platesnės diskusijas e, dėl to, kas yra jau pasiekta. Reikia, e, kad mokslo tyrimai būtų glaudžiai susiję ir duotų rezultatų, kad jie būtų tokie, kokie reikalingi mūsų žemės ūkiu, mūsų visuomeniai. Grazie, Jim. Be, anch'io. Uh... Eh. Dėkuoju. Jim? Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, ponai, ponė Kalnietiai, Dar porą kalbėtojų, prašau žodžio. Atsiprašau, pirmininkė, pavėluotai sureagavau, bet pažiūrėkime, dėl ko galime sutarti. Aš sutariu su žaliaisiais dėl maisto švaistimo. Tikrai daug kas yra išvaistoma. Tačiau labai dažnai tas maistas švaistomas dėl ES teisės aktų. Aš, pavyzdžiui, matau tris rytis. Um, išmetama žuvis, kuris sugauta uh, laivuose. Kiek to žuvies yra išmetama, tos mm, sugautos negyvos žuvies, kiek išmetama. Gal galima būtų integruoti tai į maisto grandinę. Net jeigu nepanaudoji kažkur tai, tarkim, maisto grandinėje, galima gal panaudoti kaip trašas. O kiek yra išvaistoma maisto, maisto e, maitinimuose įstaigos ir restoranuose, pavyzdžiui, kiek išmetama maisto, būtų galima gal tą maistą vežti uh, keuliams šerti. Taigi reikėtų visų pirma pradėti nuo to. Bene, grazie. Dėkoju. Pane Ani. Na, prieš suteikdama žodį komisijos atstovai, norėčiau padėkoti dar kartą pranešėjais Andrai Kalnietiai ir, kaip panas Nikolson minėjo, e, svarbu maisto tiekimo saugumo klausimas, į kurį būtina atsižvelgti, vykdant mokslo tyrimų programas. Tai tiesiog labai svarbus klausimas, kuris iškils ateityje. Žinoma, šiandieną susidarime su maisto produktų stoka visame pasaulyje ir Europoje. Taigi, dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovi ir po to pranešėjai. Perutė. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi šią galimybę dalyvauti jūsų komisijos posėdėje. Aš dirbu e, mokslinio tyrimų direktorate atsakinga už žemės ūkio mokslo tyrimus. Um, labai džiaugiamės ponios Kalinėtės pranešimu, nes yra išryškinti pagrindiniai dalykai dėl mokslo tyrimų programos prioritetų tikrai labai svarbu, kad mokslo tyrimų finansavimas duotų didesnės naudos ir būtų nukreiptas į e, tinkamų aukininkavimų sprendimų paiešką. Ir tai e, kitoje mokslo tyrimų programoje, aišku, matysime mokslo tyrimų ir inovacijų tai bus programa, ne vien tik tai mokslo tyrimų programa. Tad daug daugiau dėmesio dabar yra skirta žinių perdavimo būdams, geresniems jungtims tarp mokslininkų, akademikų ir ūkininkų. Labai glaudžiai, glaudžiai dirbame su Žemės ūkio generalinio direktorato kolegomis. Uh, kad būtų naujos inovacijų partnerystės kūriamos pagal e, žem, e, kaimo plėtros, pavyzdžiui, dalį. Tie ryšiai turi būti sustiprinti, kad būtų galima atsižvelgti į ūkininkų sukauptą išmintį, patirtį, žinias. Manau, kad tikrai tas ratas tarp akademikų ir ūkininkų e, žinių keitimos ratas galėtų veikti dar geriau ir mes tam skiriame didžiulį dėmesį. Uh, Mes išvelgėme tai kaip dabartinės programos silpnąją dalį, nes mokslo, kom, mokslinės kompetencijos kontek, atžvilgių tai yra stipri programa, tačiau trūksta stipresnių ryšių su žemės ūkiu, su ūkininkais. Dabar dėl maisto švaistimo mažinimo. Norėčiau plačiai pagalbėti apie tai. Švaistomas ne vien tik tai maistas, reikia žiūrėti į um, švaistimo atliekų klausimą plačiau. Yra daug įvairių likučių, kurios būtų galima, kurie dabar nepanaudoti, kurios būtų galima panaudoti daug geriau. Um, buvo ir GSE problemų, aišku, ir yra daug tikrai nepanaudotų uh, sričių. Pavyzdžiui, yra projektas, tarkim, dabar, kur atliekų atliekų grandinėje kūrėm, surenkama kažkiek tai atliekų ir gaminama biologinės, biologinis plastikas. Taigi galimybių čia yra. Ir komiteto nariai, ir vicepirmininkas kalbėjo, vicepirmininkas kalbėjo apie bio ekonomika, tai nėra kažkokie tai svetimi dalykai, tai yra labai susiję su mm, žemės ūkiu. Ir tas žodelis bio yra biologija, nebūtinai biotehnologija. Taigi tikslas yra visus biologinius mokslinius tyrimus panaudoti geriau, tvariau E, žemės, miško, jūrų išteklius siekiama panaudoti geriau ir turėti geresnės, tobulesnės technologijas, e, kad visi galėtumėm gyventi atsižvelgiant į planetos išgalės. Ir čia labai svarbu būtent biologijos ryties mokslo tyrimus geriau panaudoti. Dar kas pranešėjos buvo paminėta, tai yra Europos priklausomybė nuo iškasnio kūro technologijų ir labai svarbu žiūrėti europinius, ar tai biomasės, ar bioatliekų išteklius ir galvoti apie galimybęs, kaip to, tokius išteklius panaudoti įvairiose sektori, ūkio sektoriuose, kur to reikia. Čia, aišku, būtų ir diversifikavimo um, kaimiškos veiklos diversifikavimo galimybės, pavyzdžiui, e, bio perdirbimo įmonės galėtų būti papildomų pajamų ir papildomos veiklos šaltinis. Toliau, kas yra labai svarbu e, septintoje mokslų programoje per paskutinius metus, pavyzdžiui, pamatytumėt, kad MVI labai daug dėmesio yra skiriama, daug daugiau nei anksčiau ir biudžetas MVI labai išaugo per pasarosius keliarius metus. Mes labai džiaugiamės, kad maisto žemės ūkio um, dalyje iš šios, septin, iš šios septintosios mokslininių tyrimų pagrindų programos um, dalyje toje yra labai daug skiriama dėmesio MVI. Ir labai svarbu mokslo tyrimus glaudžiau susijęti su jų panaudojimu, ar tai MVI, ar tai ūkiuose. Toliau, ką jūs dar pabrėžėte savo pranešime, labai svarbu būtų paminėti tai, kad labai svarbu užsitikrinti pakankamą biudžetą Dabar, jeigu žiūrėtumėm į dabartinį septintos mokslinio tyrimų programos finansavimo biudžetą, matysime, kad yra tikrai labai platis rytis apimta. E, gyvulininkystė, augalininkystė, tvari žemdirbystė, visi kiti moksliniai klausimai o rezultatas, aišku, tas, kad tą biudžetą tada reikia paskirstyti per labai platų spektrą įvairių temų, sričių ir todėl to biudžeto labai menkai gaunasi kiekvienam klausimui. Tad keliamas klausimas toliau dėl biudžeto, kuris skirtas žemės ūkiu ir bioekonomikai, kad iš tikrųjų čia iššūkių padvigubėjo. Tad biudžeto diskusijose į tai turėtų būti atsižvelgta, užtikrinant, kad pakankamas biudžetas būtų skirtas ir um, žemės ūkiui, miškininkystė, akvakultūrai ir kitoms rytims skirtų mokslinių tyrimų finansavimui. Tai tokie būtų mano komentarai. Mes labai džiaugiamės um, šio dokumentu ir lauksime toliau diskusijų su jumis ir lauksime tolesnės jūsų nuomonės. Rūtė, Dėkoju komisijai. Dabar žodis pranešėjai, Sandri Kalnėtai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už labai įdomias diskusijas. Labai džiaugiuosi jūsų pastabomis Tai labai svarbu horizonto 2020 metams programos kontekste. Lauksiu ir tolesnių jūsų pastabų. Galiu pabrėžti, kad tikrai diskusijos turėtų būti labai atviros, konstruktyvios. Aš taip tikiuosi, kad, kad, suras, tikiuosi, kad rasime visiems priimtinus kompromisus ir tokiu būdu parengsime tikrai gerą subalansuotą nuomonę. Ačiū. Bene, grazie a tutti e adesso Taigi dėkuoju visiems. Komiteto posėdį baigiame. Norėčiau priminti, kad kitas posėdis yra labai svarbus, vyks birželio 18-19 dienomis. Mes